Matysime, kad protokolai, posėdžių protokolai yra patvirtinti. Kolegės ir kolegos, mes visi stebėjome, kas vyko Maidane praėjusią savaitgalį. Taip pat matėme, kas vyksta Ukrainoje, kad Ukrainoje vyksta esminiai šios šalies istorijos pokyčiai. Aš norėčiau Europos parlamento vardu išreikšti Ukrainos tautai solidarumą. Mes lenkiame galvas prieš jūsų drąsą, prieš jūsų kantrybę, ir stiprybę. Buvo daug prievartos aktų pastaraisiais pas, pastarosiomis savaitėmis, kurių metu daugybė Ukraino žmonių neteko gyvybių. Ir aš norėčiau Europos parlamento vardu visiems aukų artimiesiems e, pareikšti užuojautą ir mūsų solidarumą. Tačiau šeštadienį sulaukėme gerų naujienų, daugiau nei po dviejų su pusę metų į laisvę buvo paleista Julija Timošenko. Norėčiau šiame kontekste pasakyti keletą žodžių ponui Petkoksui, buvusiam parlamento prezidentui bei ponui Klašnievskijui. Noriu jiems padėkoti už jų vaidmenį šiame procese. Tik jų pastangų dėka ponė Timošenko buvo išleista. Ukraina, žinoma, dabar susiduria su didžiuliais sunkumais, didžiuliais iššūkiais. Stabilumas yra svarbiausias jos uždavinys. Tam reikia sukurti vyriausybę, kuri pajėgtų atspindėti visas skirtingas jėgas, kurios veikia šioje valstybėje ir surenkti prezidento rinkimus gegužės 25 dieną. Mums čia tenka didžiulis vaidmuo visai tarptautiniai bendruomeniai ir parlamentui taip pat. Mes turime stengtis išveng, padėti Ukrainai išvengti ekonominio žlugimo, tam, kad galėtume užtikrinti šios šalies tolesnę demokratinę raidą. Šiandien grįžta mūsų delegacija iš Kijevo šiandien vakare ir trečiadienį plenarnėme posėdėje jo pristatys savo vizito rezultatus. Ponios ir ponai, iš pagarbos aukoms ir iš solidarumo su Ukrainos žmonėmis paprašysiu jūsų vieną minutę atsistoti iš savo vietų ir pagerbti tylos minutę visas aukas. Dėkuoju. Ponios ir ponai, prieš du metus prie Indijos, vandenino, Indijos krantų Keraloje įvyko nelaimė, du žvėjai neteko gyvybių ir aš noriu iš, išsakyti tų asmenų šeimoms užuojautas. Du italų e, jūreiviai yra šiuo metu teisiami. Ir nekalbant jau dabar apie tai, ar jie kalti ar ne, aš vis dėlto norėčiau pritarti Italijos vyriausybei dėl susirūpinimo, dėl to, kad procesas nevyksta. Todėl raginame Indijos vyriausybę naudoti jūrų konven, taikyti jūrų konvenciją ir imtis šios bylos. Kova su piratavimu tai, toje srityje turi vykti pasitikėjimo pagrindu ir gerbent vienas kito interesus. Taip pat smerkiame bet kokius keršto aktus ši, šių asmenų ir jų šeimų narių atžvilgių. Mes norime išreikšti savo solidarumą šiems asmenėms. Na, o dabar pereinu prie pranešimų. Teisės reikalų komitetas patikrino po